pastabas. Kaip žinote, prieš metus aš čia kalbėjau apie tai, jūsų komitetas įgaliojo teisės tarnybą pateikti savo pastabas bylos nagrinėjimui. Dėkoju Jums už tai. Tai pasirodė besau svarbus klausimas. Visų pirma, dėl e, įstatymų viršenybės, e, įstatymų taikymo apsaugant pagrindinės teisės ir hartiją. Tai yra svarbiausia. E, prisimenant šį sprendimą. Nes pirmiausia, nustatoma, kad hartija turi būti taikoma visada ES teisės srityje, koks be būtų interpretuojamas tekstas ar taisyklė, ar tai būtų direktyva patvirtinta teisės aktų institucijų ar komisijos sprendimas, hartija taikoma visada, teismas padarė būtent tai ir dėl to padaryta išvada, kad E, saugaus uosto nuostata negalioja. Mūsų svarbiausia užduotis teisės tarnybai buvo ginti direktyvos galiojimą duomenų apsaugos rytyje. Pagrindinis argumentas buvo, kad direktyva turi būti uh, uh, interpretuojama pagal hartiją. Ir teismas laikėsi būtent tokios pozicijos ir patvirtino, kad direktyva atitinka pagrindinių teisų hartiją. Ir dėl to teismas nebejoja jokių būdų direktyvos e, legalumo. Direktyva iš tikrųjų propaguoja pagrindinės teisės e, aukštų lygmenių ir visos direktyvos nuostatos turi būti interpretuojamas būtent taip. O tai jau yra labai svarbus rezultatas. Tai čia iš to seka, kad jeigu interpretuoja direktyvą pagal hartiją, kaip teismas paaiškino, komisijos sprendimas yra negaliojantis, nes saugaus uosto sprendimas tinkamai neatspindi direktyvos nuostatų ar hartijos nuostatų. Taigi trumpai tokia įžanga. Preliminari pastaba, kas yra akivaizdu, verta pabrėžti, kad ši byla prasidėjo dėl to, kad vienas pilietis ėmėsi iniciatyvos pateikti skundą nacionaliniai institucijai. Ir kai ta institucija atsisakė tirti bylą, Tas asmuo, Max Šrems, pateikė ieškinį e, Airijos aukščiausiajame teisme ir todėl Airijos teisėjas perdavė šią bylą teisingumo teismui. Kaip žinote, pirmos instancijos teisėjai neprivalo kreiptis teisingumo teismą. Tačiau teisėjas Hoganas aukščiausiajame Airijos teisme nusprendė, kad tai yra svarbus klausimas ir paprašė teisingumo teismo atsakymą. Ir tai visą tai dabar pasiteisino. Manau, kad reikia pagirti ir pana Šemsą visų pirma, kuris pradėjo šią bylą, bet taip pat reikia pagirti ir airijos teisėją, kuris kreipėsi į teisingumo teismą, kuris netiesiogiai leido ir Europos parlamentui pateikti savo pastebėjimus. Dabar aišku dėja, kad komisija ir netiesiogiai airijos duomenų apsaugos institucija neapsaugojo pagrindinių teisų. Ir tomis aplinkybėmis, aš manau, Teisingumo teismas pajuto privalas įsikišti e, šioje byloje ir apsaugoti e, pagrindinės teisės kaip aukščiausias ES teismas, siekiant užtikrinti, kad hartijos būtų laikomasi. Tai turbūt paaiškina, kodėl Teisingumo teismas ir nusprendė, kad sprendimas dėl e, saugaus uosto negalioja. Nors Airijos teisėjas ir neklausė teismo priimti sprendimą dėl to sprendimo teisėtumo. Nors iš pradžių e, buvo klausimas dėl interpretacijos. Kaip pamenate, mūsų diskusijas prieš metus šis interpretacijos e, klausimas kelia tam tikrų, kent tam tikrų e, teisėtumo klausimų. Būtent saugaus prieglopščio sprendimo teisėtumo klausimas. Ir dėl to teismas padarė tokią išvadą. Sakyti, kad hartija turi būti taikoma yra viena, tačiau klausimas yra, koks apsaugos lygmuo užtikrintas pagal tą hartiją. Ir čia teismas labai aiškiai sako, kad apsaugos lygis turi būti aukštas. Tai iškyla iš direktyvos, kuri numato aukštą apsaugos lygį ir taip pat iš hartijos. Todėl teismas reikalauja visų pirma, kad ES turi būti taikomas pagrindinių teisų apsaugos lygis, tačiau iš to seka taip pat, kad jeigu duomenys perdodami trečioms šalims, trečioji šalis taip pat turi užtikrinti aukštą apsaugos lygį. Teismas paaiškina, kad trečiosios šalis negali būti reikalavimus taikyti identišką apsaugos lygmenį kaip ES. Jos gali taikyti kitokias priemonės apsaugant asmeninius duomenis ir privatumą. Tačiau tu teismas aiškinat, kad tam, kad turėtų aukštą apsaugos lygį, trečiosios šalise jis turi būti iš esmės ekvivalentiškas. Neidentiškas, bet iš esmės ekvivalentiškas e, lygmeniui taikomam Europos Sąjungoje. Antras dalykas, kurį aiškiai pasakė teismas, kuris buvo svarbus darant galtinį išvadą, yra tai, kad apsaugos lygmo turi būti užtikrintas teisinė trečios šalies sistema ir E, aišku, kad saugaus prieglašio sistema ir savisertifikavimo sistema privačioms bendrovėms, jeigu jos laikosi priima principus, jos, jie, jie gali būti taikomi. Tačiau valdžia ES, e, JAF netaiko pati tokių principų. Jie taikomi tik privačioms bendrovėms ir dėl to teismas dėl vienos paprastos priežasties E, kodėl tas sprendimas, komisijos sprendimas negalioja. Nes komisija pati, komisija nepadarė išvados, kad JAV institucijos taiko e, tinkamas apsaugos priemonės. Tie principai taikomi tik tai privačioms bendrovėms. Todėl komisijos sprendimas na, nekalba apie tai, ką, apie ką reikia kalbėti, ko reikalauja direktyva. Būtent komisija turi deklaruoti, kad trečios šalies teisinė sistema ir įstatymai užtikrina aukštą apsaugos lygmenį. Teismas beje čia nesustojo. Jis detaliau paaiškino, kas atsitinka, kai trečios šalies įstatymai mm, e, susikerta su pagrindinės teisėmis ir kuomet tai būtų pateisinama. Ir čia teismas e, taiko tą patį testą kaip ir anksčiau, kai buvo skaitinių teisų ir airijos sprendime duomenų išsaugojimo direktyvoje atveju, kai ES taiko priemonės, kurios kertasi su pagrindinėmis teisėmis. Tuomet teismas sakė labai aiškiai, kad būtina proporcingai taikyti šios dalykus. Ir teismas čia taikė tą pačią logiką trečiojų šalių įstatymams, kad trečioji šalis ir jos įstatymai atitiktų adekvato apsaugos lygmenį, tie įstatymai analogiškai turi būti proporcingi ir būtini. Ir būtent čia teismas aiškina, tuo remdamasi gana abstrakčiai, tačiau iš principo tai yra labai svarbu, kad jokių būdų niekada Europoje jokie teisės aktai ar nacionalinių ar Europos lygmenių negali numatyti masinio sekimo. Tai yra mano terminas, nes teismas naudoja labai aišku, apie, aiškiai apibriežti. Jis nekalba apie masinį sekimą. Nors generalinis advokatas taip sako. Teismas sako, e, prieiga prie visuos menų elektroninės komunikacijos turinių bendru, e, bendrai ES ta prasme negalima patvirtinti teisės aktų, kurie tai leistų. Todėl trečioji šalis negali būti laikoma taikanti tinkamą apsaugą, kai tos trečiosios šalies įstatymas leidžia tai daryti. Bent jau, kai kalbama apie ES priečius. Tai yra vienas labai svarbus principinis pareiškimas. Antras principinis pareiškimas yra tai, kad teisės aktai, kurie nenumato jokių teisinės teisinių priemonių atlyginti žalą yra taip pat pagrindinių teisų pažeidimas, nes 47 hartijos straipsnis e, e, reikalauja, kad būtų teisinės priemonės numatytos atlyginti žalą. Jeigu tai nenumatoma, tai e, paveikia ir jų teisėtumą. Taigi privatumas, domenų apsauga ir teisė į žalos atlyginimą per teismą. Tie trys dalykai visose trijose aspektuose buvo problemų. Konstatuota. Generalinis advokatas sakė, kad ši byla yra ypatingai rimta. Ir teismas galbūt pirmą kartą paliūdė tokį atvejį, kai pagrindinių teisų esmė buvo sukompromituota. Apsauga, taip pat privatumas, nes buvo numatyta, kad bus galima perskaityti visą elektroninių e, komunikacijų turinį. Nebuvo numatyta, kad bus leidžiama turinį tos komunikacijos skaityti. Tačiau šiuo atveju buvo įrodyta, kad NSA galėjo susipažinti su turinį, su turiniu tos komunikacijos. Todėl tai netitinka ES teisės ir konkrečiai Hartijos. Dar vienas aspektas svarbus šiai bylai. Teismas taip pat interpretavo direktyvos dėl domenų apsaugos nuostatas. Ir čia teismas aiškiai pasakė, kad jas reikia interpretuoti taip, kad e, duomenų apsaugos institucijos gali analizuoti kiekvieną ieškinį dėl to, kad e, perdavimas duomenų yra, nėra saugus ir teismas pasakė, kas turėtų įvykti tuo met, kai nacionalinė institucija tyria tokį klausimą ir nustato, kad perdavimas pažeidžia pagrindinės teisės. Tokiu atveju teismas konstatavo, kad duomenų apsaugos institucija turi pateikti šią bylą nacionaliniam teismui ir nacionalinis teismas turi paprašyti preliminaraus sprendimo kreipdamasis į e, teisingumo teismą, kad šis pareikštų, jog tas sprendimas nelegalus. Taigi teismas sukuria sistemą, kuomet nacionalinės apsaugos institucijos kreipia į nacionalinės teismus, o jos e, perdoda bylą teisingumo teismai. Tai savaime iš teisinės perspektyvos yra labai įdomu. Taigi dėl teisinės architektūros Europos Sąjungos teisės viršinybės pagarba ir pagrindinių teisų paisimas turi toli siekiančių pasakmių. Tiek e, dabar baigsiu, tačiau mielai atsakysiu jūsų klausimus. Redė. Pane Redė. Labai ačiū už paaiškinimą. Norėjau paklausti apie šio sprendimo poveikį, kai bus su masiniu sakymu Europos Sąjungoje. Sakėte, kad teismas nustatė, kad negali būti teisės aktai leidžiantys masinį sėkimą priimti Europos Sąjungoje, bet e, nieko nepasakyta apie tai, ar jau egzistuoja tokių teisės aktų. Kyla klausimas. Pavyzdžiui, Švedijoje Facebookas turi duomenų centrus ir e, žvalgybos tarnybos, teisės saugos agentūros turi prieigą ir bent jau E, ir, yra galimybė masiškai e, žiūrėti į duomenys. Ar koks nors ES pilietis gali e, kreiptis dėl pagal tą sprendimą į teismą ir paduoti teismą kokią nors savo šalies tarnybą kokią nors. Klausimas ganėtinai sudėtingas, galbūt iškart jūs galėsite jį atsakyti. Ačiū. Trumpas atsakymas būtų taip. E, kalbama sprendime su tarptautiniu duomenų perdavimu, bet ir e, teisės aktais trečiose šalyse, bet e, galima kalbėti apie visus teisės aktus ir yra įmanoma, kad apimami ir ES teisės aktai, kurie neprimtini pagal hartiją. Tada klausimas yra dėl hartijos e, taikymo ir taikoma hartija yra taip pat visoms institucijoms. EU valstybėms narėms hartija taikoma tik tada, kai visi gyvendina ES teisę. Todėl ne visuomet galime pasitelkti ES teisę, tačiau elektroninių komunikacijų srityje ES daug ką apima ir galima visai pagristai galvoti, kad ES teisė taikoma ir kad tai yra ES teisės sritis, tokiu būdu tai yra susijęs su hartija. Reikia žiūrėti į kiekvieną atvejį atskirai, bet nemanau, kad galima atmesti galimybę, kad sprendimas turės poveikį ir priemonėms ES. Ponas Anderson. Aš galvojau apie Julijos klausimą. Manau, kad pamatysime įdomių e, teisinių iššūkių Švedijos veiksmams FRA. E, gali būti iškelta vėl dėl e, srautų duomenų tarptautinių mastų. Man šiaip patinka tas sprendimas. Ponas Marinio papildo. Šis sprendimas, kurį prieėmė Europos Teisingumo teismas, yra nepaprastai svarbus. Mes kol kas gal net ir nesuvokėme, kokį rimtą poveikį pasiekmes turi, e, gali turėti šis sprendimas apsaugant e, privatų gyvenimą žmonių asmeninio privataus gyvenimo klausimai nėra susiję, negalima tik tai susiaurinti to į privatų gyvenimą, į tokią e, savoką. E, reikia kalbėti apie asmeninį gyvenimą, duomenys, tam tikrą intimumą sukuria. Tai yra, privatus gyvenimas yra daugiau, kur kas platesnė savoka, apimanti daugiau elementų. Ir atsiranda veiksmingas sprendimas ir mes taip pat matome, kad technologijos labai greitai kiekvieną dieną kinta ir e, viską reikia reaguoti labai greitai, o įstatymas nespėja paskui tuos pokyčius. Yra e, žvalgybinės E, tarnybos, pavyzdžiui, JAV, kurios e, seka Portugalą išvykusi į Japoniją atostogų dėl ir naudojasi sistema, kuri veikia Naujojoje Zelandijoje. Taigi keturios jurisdikcijos įsijungia. Ir tai e, trukdo veiksmingai apsaugoti asmens teisę, šiuo atveju ES piliečio teisės. Ir taip pat e, yra kitas dalykas - ekstradicija, konstitucija. Kai kuriuose šalyse draudė išduoti piliečius tai šaliai, kurioje egzistuoja įkalinimas iki gyvos galvos arba mirties bausmė piliečių vytės nusikaltimas, pavyzdžiui, negali būti baudžiamas mirties bausme ar įkalinimu gyvybos galvos pagal tas nuostatas. Tokiu atveju e, susitarimų tokių doktrina mums rodo, kad e, deklaracija tam tikros šalies, kuri nori duomenų, nėra pakankamas dalykas, kai sakoma, kad mes nenaudosime kitiems tikslams e, informacijos reikia, kad būtų teisėtai įtvirtintos garantijos. Mes turime tik tai įsitikinę, kad piliečiai, organizacijos, e, teisėtvarkos sistemos ir parlamentai bus deramai apsaugus, nes parlamentai atstovauja piliečiams. Ir jie turi užtikrinti, kad tokios situacijos neplis, kad bus užtikrinta derama apsauga. Ir aš tikiuosi, kad nemirs išsprendimas ir kad jis turės tikrai praktiško poveikio. Ponas Kosteris. Ja, ich freue mich <clears throat> ebenso über dieses Urteil des Europäischen. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat sveikinu šį Europos teisingumo teismo sprendimą. Man atrodo, kad e, jis e, tikrai e, turės daug pasiekmių. Norėčiau užduoti klausimą, kaip šis sprendimas įtakos esamą situaciją susijusią su duomenų perdavimu iš Europos į Junktinės Amerikos valstijas. Facebookas ar toliau galės perdavinėti duomenis? Kitas dalykas, norėčiau paklausti, kokios priemonės egzistuoja, kad būtų galima gyvendinti priimtą sprendimą. Pirmininkė, man atrodo, kad šis sprendimas tikrai yra labai svarbus, kaip ir buvo sakyta teisės skyrius. Įdomu yra tai, kad į teismą kreipiasi ne Europos parlamentas, o paprastas žmogus. Ir dabar mes keičiamės e, nuomonėmis su teisės skyriumi. Aišku, klausimas pagrindinis yra, kokios viso to bus pasakmes. Ir jau buvo pasakyta, na, kokios pasakmes galėtų būti e, panašiau, panašių e, bylų atveju, kai buvo pateiktas Švedijos pavyzdys. Taip pat norėčiau paklausti apie pasakmes mūsų susitarimams su kitomis trečiosiamis šalimis, pavyzdžiui, Rusija. Ar šis sprendimas turės kažkokių pasiekmių tam, kaip ES duomenys yra perdodami tokiam šalims kaip Rusija. Esu įsitikinusi, kad e, na, šis sprendimas taip pat kelia tokių ne E, patogių klausimų dėl žvalgybų vykdomos veiklos, ar ji yra teisėta ar ne. Aš prisimenu, kad Europos parlamente buvo organizuotas labai įdomus klausimas apie e, žvalgybos e, vykdomą veiklą ir žmogaus teisės. Man atrodo, kad šį klausimą reikėtų aptarti ir čia, nes mūsų jurisdikcijose, mūsų šalyse, Europos Sąjungoje yra struktūrų, kurios e, nevienodai e, laikosi reikalavimų dėl e, žmogaus teisų. Nežinau, koks galėtų būti na, viso to sprendimas - didesnė kontrolė, skaidrumas užtikrintų, kad tos institucijos vadovautųsi taisyklėmis ir galiotų teisės ir šienybės principas. Kitas dalykas. 28 valstybės narės, man atrodo, jos taip pat susidomėjo šiuo e, sprendimu. Ir aš norėčiau kreiptis į pirmininką. Jeigu e, mes toliau aptarinėsime šį klausimą, gal reikėtų organizuoti e, susitikimus su duomenų apsaugos pareigūnais ir aptarti E, šio sprendimo pasarmes ateityje. Bet kuriuo atveju norėčiau padėkoti e, Teisės skyriui už e, šio sprendimo pristatymą. Dėkoju. Ačiū, ponė Ferrara. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat sveikinu šį paskutinį Europos parlamento, tiksliau, teismo sprendimą, nes jis tik tai paliudyja, kad teisės, kurios e, yra užtikrinamos pagal pagrindinių žmogaus teisų hartiją, negali būti kvestionuojamos. Taigi dabar norėčiau užduoti e, klausimą. Kokios praktinės e, pasakmes galėtų išplaukti iš šio sprendimo dėryboms, kurios šiuo metu vyksta dėl TTIP? Kokie galėtų būti viso to rezultatai? Dėkoju. Ačiū, ponė Lobretum. Merci, euh, monsieur le président. Dėkuoju, pirmininkė. E, Šiuo metu 6 e, spalio sprendimas teismui nu yra nepaprastai svarbus tiems, kurie užsima žmogaus teisų apsaugą, ypač kalbant apie asmens duomenų penedik spartų perdavimą. Tačiau kai kas e, sukelia e, dar rimtesnį susirūpinimą, tai yra e, E, komisijos veiksmai. Pirmiausiai, e, komisija turi galių neteisėtai e, suvaržyti nacionalinių duomenų apsaugos institucijų veiksmus, kaip kad KNI Prancūzijos duomenų apsaugos institucijos veiksmus. Apie tai kalba teismas. Ir antras dalykas, taip pat uh, Komisijos optimizmas šiek tiek prigesina e, teismas, e, pavyzdžiui, veikiant dėl nepakankamai, e, neturint visų duomenų, visos informacijos, pavyzdžiui, neįsiklus, kad JAV nėra pakankamai užtikrinama duomenų apsauga. Tai, kas vyksta su Facebook, Facebooku, pavyzdžiui, duomen, Europos piliečių duomenys e, Facebook yra perdodama, tai Facebook duomenys perdodama į JAV. Aš e, nedaug pasitikiu, nelabai pasitikiu Europos komisiją ir man kelia susirūpinimą tai, kaip e, viskas atrodo vykdant gana plačiam espionažui JAV ES valstybių narių atžvilgių. Aš e, turiu pasakyti, kad taip, pripažįstu, kad JAV yra mūsų e, partnerė, bet yra tam tikrų dalykų, kurie neįkvėpia optimizmui. Ir dar vienas dalykas - dėrybos dėl TTIP. Aš labai atvirai priešinusi tam susitarimui, Ir nemanau, kad mes turėtume būti labai optimistiški ir mes pirmiausia turime darybose siekti užtikrinti ES piliečių interesus. Ir aš manyčiau, kad tas teismo sprendimas kur kas daugiau sukelia neramumo, tam tikros rūpnio, negu kad įkvepia optimizmui. Uh, you... Prieš suteikiant e, žodį teisės skyriui, norėčiau užduoti vieną klausimą. Kai jūs e, pasakosite apie pasakmes, gal galėtumėt taip pat e, pakalbėti apie komisiją? Ar komisija jau turi kokių nors planų, kaip toliau dėrėtis dėl duomenų apsaugos su Junktinėmis Amerikos valstijomis? Nes matote, kad yra labai daug prieštaraujančių uh, duomenų apsaugos lygiui e, Junktinės Amerikos valstijose ir e, dėl to kyla daug problemų. Prašom. Dėkuoju. Aš surašiau aštuonis klausimus. Pasistengsiu atsakyti juos visus, gal ne tą pačią tvarką, tačiau jeigu e, pamiršiu, ką nors atsiprašau iš anksto. Dėl situacijų, situacijų kitose trečiose šalyse. Į šį klausimą reikėtų atsakyti. Kalbant apie Junktinės Amerikos valstijas, tai jos dabar e, atsiduria lygiai e, toje pačioje kategorijoje kaip ir visos kitos trečios e, šalis, kuriuose, e, sakykime, komisijos nuomonė duomenų apsaugos lygis yra nepakankamos. Pavyzdžiui, E, Brazilija ir taip toliau. E, tokių šalių atžvilgių e, komisijos sprendimo dar nėra, todėl reikia laikytis tokios pozicijos, kad na, pagal dabartinę direktyvą galima perduoti tam tikrus duomenis pagal dabartinės direktyvos 26 straipsnį. Kalbant apie širems bylą, buvo keliamas klausimas, kaip interpretuoti 25 straipsnį. Jeigu to e, nepakanka, reikia žiūrėti 26 straipsnį, kur kalbama apie taikomos priemonės. Tačiau yra apribojimo. E, pavyzdžiui, atskirais atvejais galima perduoti duomenis, E, tais atvejais, kai duomenų objektas e, sutinka arba, pavyzdžiui, kai yra sudaryta sutartis, tai yra konkretus atvejai ir tais atvejais galima perduoti duomenis, tačiau e, tokios taisyklės negali būti taikomos tokiam bendram duomenų perdavimui, kaip buvo elgiamas dabar. Be to, duomenų apsaugos tarnybos taip pat gali leisti perduoti duomenis tam tikrais atvejais, kai yra E, kitų pakankamų e, apsaugos priemonių e, numatytose sutartyse. Taigi, kaip matote, yra taisyklės, kuriomis vadovaujantis galima perduoti duomenys trečiosiam šalims. Taip galima elgtis. Tačiau turiu paminėti vieną svarbų dalyką. Ką pasakė teismas šioje byloje? Sprendimas, kurį priemė teismas galios ne tik tai 25, bet ir 26 straipsniui. Ir jeigu pagrindinės žmogaus teisės, jų esmė yra kompromituojama, tada praktiškai neįmanoma matyti, kaip būtų galima taikyti kitas direktyvos taisyklės. Mes grįžtame į pradinį tašką teis, teismas priėmė sprendimą, kad problema yra pats teisės aktas, pagal kurį e, leidžiama vykdyti tam tikrą stebėseną. Ir tas pats teisės aktas neužtikrina jokių galimybių paprastims ES piliečiams apginti e, savo teisės. Taigi sprendimas negali būti rastas tol, kol JAV nebus e, pakeistas teisės aktas. Yra, aišku, įvairių teisinių galimybių, apie jas reikia galvoti, tačiau kol kas galutinių išvadų mes negalime dabar daryti, nes dar kartą sakau, teismas priėmė sprendimą tik tai prieš savaitę ir mes dabar bandome tik tai jį išanalizuoti ir kol kas šiandieną negaliu pateikti kažkokių galutinių išvadų. Vis dėlto, bet kuriuo atveju e, sprendimo E, nuostatos turėtų būti taikomos ir kitoms e, direktyvos nuostatoms. Tiek būtų apie trečiasias šalis, Junktinės Amerikos valstijos yra prilygdamos kitoms trečiosiam šalims, kuriuose e, žmogaus teisų standartai nėra tokie pat aukšti kaip Europos Sąjungoje. O dėl duomenų perdavimo, tai kiekvienu atveju atskirai turės sprendimą priimti duomenų apsaugos pareigūnai. Kiek žinau, jų sustikimas jau buvo organizuotas šią savaitę. E, tikslas buvo aptarti e, teismo sprendimą ir e, manau, kad bus paviešintas pareiškimas apie pradėtas diskusijas. Komisija savo ruošų tęsė dėrybą su jungtinės Junktinėmis Amerikos valstijomis ir žinau, kad e, komisija bando e, aktyviai spręsti šią problemą. E, kol kas Europos parlamentas nežino apie šių diskusijų ir dėrybų turinį ir neaišku, kas, koks bus tų dėrybų rezultatas. Nes prieš sprendimą komisija bandė susitarti dėl 13 e, priemonių, kurios e, užtikrintų aukštą e, duomenų apsaugos lygį. Dėl 11 buvo sutarta, liko susitarti tik dėl dviejų, tai yra dėl pačios apsaugos ir stebėsenos. Bet po sprendimo neaišku, kaip bus su tomis priemonėmis, nes, kaip matote, problema yra susijusi su pačiu teisės aktu. Komisija kol kas tik diskutuoja, tačiau kažkokiu apčiuopiamų realių veiksmų dar nėra. Dėl žvalgybos tarnybų ir kaip žvalgybos laikosi teisės nuostatų. Tai yra svarbus dalykas. Man atrodo, kad Europos parlamentas jau organizavo ne vieną diskusiją šio klausimo. Mes be abejo galime Mm, pasakyti, kad šis teismo sprendimas tikrai turės įtakos e, žvalgybos institucijoms. Vis dėlto e, Europos teisingumo teismas e, necitavo Strasbūro teismo sprendimo. Vis dėlto savo sprendime jis daro nuorodą į savo ankstesnius sprendimus, pavyzdžiui, prieš Airiją. Ir ten jis vadovaujasi sprendimais, kuriuos priemė Strasbūro teismas. Taigi, kaip matote, tiek Luksemburgo, tiek Strasbūro teismo požiūriai yra panašus ir tai yra pasakytina, kalbant apie žmogaus teisų konvencijos įgyvendinimą ne tik ES, bet ir už jos ribų. Laikausi nuomonės, kad visas šis klausimas turi būti dar iš esmės e, analizuojamas. Tai taip. Ir sąsaja su pagrindinėmis teisėmis bei tartutiniai susitarimai. Tai yra taip pat labai svarbu. Kol kas per anksti mums e, pristatyti na, ko, nuomonę, kokį poveikį šis sprendimas turės tik tip. Vis dėlto Tokie pobūdžio susitarimai kaip TTIP yra pasirašomi ES vardu. Taigi praktiškai neįmanoma būtų pasirašyti ES sustarimai, sustarimo, kuris negerbė pagrindinių žmogaus teisų hartijos. Tokia logika reikės vadovautis ateityje. Ir aš nežinau, kokios gali būti realios e, pasakmes. Vis dėlto komisija ir parlamentas turės įvertinti ar e, siūlomi sudaryti susitarimai atitinka pagrindinių teisų hartiją. Toliau buvo kalbėta apie komisiją, kad komisija viršė savo įgaliojimus. Tai yra taip pat labai svarbus dalykas galbūt savo pasisakymę nepakankamai tai akcentavau, bet kalba eina jau apie institucinį e, dalyką, į kurį dėmesį atkreipia dėmesį Europos parlamentas. Nes Europos parlamentui svarbu seaiškinti, kaip e, būtų galima suteikti teisėkuros e, įgaliojimus komisijai. Pavyzdžiui, saugaus prieglopščio atveju komisija gali patvirtinti tik tai tada, jeigu, e, sakykime, taryba arba parlamentas suteikia jai tokius įgaliojimus. Teisingumas, e, e, Teisingumo teismas priėmė sprendimą, kad pagal direktyvą 9546 komisija negavo įgaliojimų patvirtinti E, teisės akto, kadangi jai tokie įgaliojimai e, nebuvo suteikti. Ir komisija negali na, apriboti duomenų apsaugos pareigūnų įgaliojimų. Galų gale e, parlamentas ir taryba juk nustatė duomenų apsaugos pareigūnų įgaliojimus ir pagal galiojančius teisės aktus pastarieji gali analizuoti, ar uh, E, įgaliojimai nėra viršyti. Taigi Europos teisingumo teismas šiuo atveju nustatė, kad e, komisija viršijo savo įgaliojimus. E, saugos prieglopščio sustarimas rašo, kad nacionalinės institucijos gali imtis tam tikrų priemonių tam tikrais atvejais. Ir to negali padaryti komisija. Ir Europos teisingumo teismas nusprendė, kad saugaus prieglopščio E, susitarimas e, negalioja, e, todėl kad jis tiesiog netitinka direktyvos. O komisija turi tiesiog veikti pagal jai suteiktus įgaliojimus. Taigi tikiuosi, kad atsakiau vis kla, visus klausimus, o jeigu dar jų yra, prašome. Mrs. Reda, wishes. Pana Reda, noriu dar užduoti vieną klausimą. Trumpai po to, ką Jūs paaiškinote, jeigu teisingai suprantu, komisija neturėjo kompetencijos priimti tokį sprendimą. Ar tai būtų taikytina taip pat ir kitoms trečios šalims, kurios gavo panašias e, nuostatas, jūs minėjote ketvirtą, penketą tokių kitų atvejų. Taip pat e, įdomu, ar Ar yra pavojus, kad e, bus e, viskas e, reikalavimai supaprasinti, kaip suprantu, Airijos domenų apsaugos institucija dar dabar tyria konkretų Makso Šemso atvejį ir jeigu jie nustatys, kad JAV institucijos turi galimybę rinkti duomenys masiškai, pavyzdžiui, Facebook'o. Ar tai reikš, kad e, Masu Šemso individualios teisės nepažeistos, nes jis negali įrodyti, kad jo asmeniai duomenys buvo analizuoti ar kažkas panašaus. Ar tai negali reikšti, kad, kad jeigu yra viena institucija, kuri nusprendžia tokius atvejus taip, padaro vienokią išvadą. E, galbūt prie savo atsakymo galite pridėti taip pat dėl įrodinėjimo naštos principo, kai kalbama apie perinės teisės. Ar čia būtų taikytinas šis principas? Įdomus klausimas dėl kitų trečių šalių. Aišku, sprendimas aktualus ir jų atžvilgių yra du pagrindai. E, e, tai yra JAV sprendimas atžvilgių priimtas negaliojantis yra dar vienas pagrindas šiam sprendimui. Tai yra tai, kad komisija apriboja nacionalinių institucijų veiklą pagal trečiąjį saugos prieglašio sprendimą. Gali būti, kad ne visas sustarimas yra negaliojantis su JAV, tik tai dalis. Pirmosis pagrindas, kur komisija suklydo, yra tai, kad komisija nepasakė, kad JAV teisinė sistema numato adekvačią apsaugą. Tai gali nebūti aktualu trečiom šalims, tai reikėtų, kitom šalims tai reikėtų patikrinti. Nes JAV sistema yra savanoriška sistema privačioms bendrovėmis. O dėl kitų šalių tai reikėtų patikrinti. Komisija tikina, kad e, tose šalyse yra tinkama apsauga. Tai e, logika gali būti ta pati, tačiau išvados gali būti kitokios, nes kitos šalis gali turėti teisės aktus duomenų apsaugai ir to gali pakakti. Taigi kiekvieną konkretų atvejį reikia vertinti atskirai. Dėl įrodymo naštos. Tai yra problema. Duomenų saugos institucijos turi tam tikrą manevro laisvę, jos yra nepriklausomos ir gali pasirinkti, ar kelti ieškinius ar ne. Šis atvejis buvo gana ypatingas, nes duomenų apsaugos institucija airija iš pradžių nesakė, aš renkuosi netirti šios, šio atveju. Jie pasakė, kad teisiškai man užkirstas kelias tai daryti. Buvo teisinė kliūtis ir dėl to atsirado mm, teisingumo teismo byla, kuris dabar pasakė, kad nėra teisinio, teisinės klities tyrimui. Priešingai yra pareiga tirti. Tačiau viskas priklauso nuo to, kokią išvadą padarys duomenų apsaugos institucija atlikusi tyrimą. Pirmiausia, ji turi atsižvelgti į savo pareigas ir savo teisės. Tačiau jeigu duomenų apsaugos institucija pasirenka atmesti klausimą nagrinėjimą. Bent jau duomenų subjektas gali kreiptis nacionalinį teismą, kaip padarė Maksas Šempas. Taigi čia tam tikra apsauga yra numatyta. Kai dėl įrodinėjimo naštos, tai pirmiausia, kadangi kalbant apie direktyvą, kuri reikalauja, kad valstybės narės gyvendintų ES teisę, tai nacionalinės įstatymas turėtų nustatyti, koks yra įrodymo našta, kokia yra. Tačiau pagal ES bendrus principus nacionaliniai įstatymai turi numatyti efektyvę ekvivalentišką apsaugą. Dabar turbūt negalėčiau pasakyti, kokia turėtų būti tinkama taisyklė, tačiau tai turėtų būti, būti tinkama apsauga ir įrodymo našta neturėtų būti tokia didelė, kad duomenų apsaugos subjektas negalėtų išdėsti savo e, atveju. Kai dėl e, santykių tarp įvairių institucijų ir, ir kitų šalių, tai yra atskiras klausimas, jis aktyviai aptariamas reformos kontekst, kontekste, reformuojant duomenų apsaugą. Ir yra siūlomas patvirtinti nuoseklumo mechanizmą ateičiai, kuris kad duomenų apsaugos institucijos galėtų bendradarbiauti, kai skiriasi nuomonės. Galima tikėtis, kad bus rastas sprendimo ateičiai. Šiuo metu situacija turi būti sprendžiama pagal direktyvą, laikantis direktyvos. O jeigu ta reforma duomenų apsaugos bus vykdyta iki šių metų pabaigos, tai atsiras nauja teisinė situacija ir galbūt atsakymai bus tuomet išsamesni. Uh, uh, thank you. I would like to. Dėkoju, norėčiau padėkoti teisės tarnybai, kad atvyko pas mus, daugiau niekas pasisakyti nenori. Šiandienos programos visus klausimus aptarėme, susitiksime rytoj ryte. Ačiū uždėmesi.